So good uh, morning, everybody. So let us start a little later. Labas rytas visiems. Pradėkime mūsų žmogaus teisų pakomti šio posėdį šiek tiek vėliau negu įprasta. Ar galėtume šios dienos darbo atvarkę patvirtinti? Dėkoju. Taip pat e, patvirtinkime sausio 23 ir 4 dienos posėdžio protokolą. Ačiū. Dabar keletas pirmininkės pranešimų. Paminėsiu, kad pereitą savaitę dalyvavome žmogaus teisų tarybos posėdėje Ženevoje. Buvo labai įdomus posėdis ir e, balandžio 11 mes jums pateiksime ataskaitą, kai bus jau priimta tos rezoliucijos, dėl kurių yra deramasi. Viena iš problemų aptarinėjama Ženevoje buvo padėtis Mienmare. Na ir mes taip pat rengėme išvyką balandžio pirmą savaitę. Yra nemažai norinčių tarp Mianmaro ir ES derimasi dėl preferencinių tarifų taikymo ir išplėstinėme biure apie tai bus kalbama. Aš esu parengusi mūsų pakomitečio vardu laišką, e, dėl kurio sutarėme tarp visų, fra, e, tarp visų frakcijų apie mūsų būkštavimus žmogaus teisų srityje. Ir jis panašus e, į savo tematiką į tuos dalykus, apie kuriuos šią savaitę FETO komitete buvo diskutuojama su Bienmaro atstovais. Na, o aš akcentavau, kad yra rimtų žmogaus teisė pažeidimų ir vyriausybei reikia daugiau dėmesio skirti tai padėčiai ištaisyti. Šiame laiške mes taip pat uh, sakome, kad jeigu vyriausybė negali ištaisyti žmogaus teisų padėties, tai turėtų atsispindėti ir taip pat sprendime, ar bus Birmai suteikta preferencinė teisė priekybos srityje. Iš e, mano susitikimų su užsienio reikalų ministru ir kitais pareigūnais susidariau nuomonę, kad jie puikiai žino, kokia yra situacija, bet jis norėjo, kad Ženevoje Mianmaras nebūtų taip labai akcentuojamas, kitaip sakant, norėjo perkelti akcentą iš vieno darbo trukės punkto ant kito, bet mes pasakėme, kad mūsų problema yra stengtis pagerinti žmogaus teisų padėtį vietoje. Nes e, jeigu mes padarytume taip, kaip prašoma, tai tada žmogaus teisų klausimas Mienmare iš vis e, išnyktų iš mūsų e, interesų rato. Taip pat e, kalbėjome apie Tarptautinės darbo organizacijos e, nuostatų dėl priversnio darbo įgyvenimo. E, ir ten nuvykę apie tai taip pat kalbėsime. Ženevoje mes e, kalbėjome su užsienio reikalų ministru apie tai, kad e, jungtinių tautų žmogaus teisų atstovai nori įkurti savo atstovybę Mianmare, bet e, nei Ženevoje, nei Afeto posėdėje dalyvavęs užsienio reikalų ministras mums nepasakė, kad e, jie greitai taip ir padarys, vadinasi, e, reikalinga, reikalingas tam tikras spaudimas. Mes uh, Neseniai e, esame išgirdę apie atsitikimą Maldyvose, kai 15 metė buvo nuteista e, išplakimui. Ir e, ši problema iš tikrųjų nusipelno mūsų dėmesio ir protesto. Taip pat apgailestaujame, kad Japonija įvykdė mirties bausmę trims žmonėms, jau atėjus į valdžią naujai vyriausybei, kuriai vadovauja premjeras Abu. Mes kalbėjome apie tai su Japonijos diplomatais Ženevoje, nes baiminamės, kad bus ir daugiau e, atsitikimų, nes mirties bausmės laukia 137 žmonės. Matysime, kaip toliau vyks diskusijos su Japonas atstovais. Buvome sustikę su Lietuvos e, ambasadoriumi Europos Sąjungoje. Mes e, paprašėme papasakoti, kokias žmogaus teisų problemas jie žada kelti pirmininkaudami. E, jie pasakė, kad rytų partnerystės didelė e, konferenciją ketina surenkti e, lapkričio mėnesį, taip pat bus e, nemažai kitų renginių. E, pasakė, kad žada pakviesti ir mus, ir ombudsmeną, ir kitus žmonės. Jis taip pat paminėjo, kad prisidės rengiant specialų renginį Sakrovą premijai. E, pažymėti. Buvome taip pat kalba apie trialogą, e, kuris tęsis e, ir bus perduotas Lietuvai pirmininkiančios Airijos. Ten bus kalbama apie tam tikras finansinės priemonės. Mes taip pat kėlėme problema dėl smurto prieš moteris, kad reikia parengti gerą ES strategiją. Šiuo klausimu jis pažadėjo šitoje srityje padirbėti. Mūsų komitetas taip pat e, e, rengia, surengė e, seminarą skirtą kovai su korupcija. Ten dalyvavo Transparency International, komisijos atstovai. Ir iš tikrųjų laukiame to seminaro rezultatų ir indėlio į mūsų rengiamą pranešimą. Okay, so far, uh, from... Kągi, tiek būtų pirmininkės pranešimų. Dabar pereisime prie pirmojo darbo atvarkės punkto išklausysime druo delegacijos ataskaitos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje lankėsi. Tikriausiai prisimenate, kad kartu su parlamento delegacija, delegacija, kuri dirba firom klausimu, buvo svarstoma, ar verta vykti tenais, nes opozicinė partija boikotavo parlamento sesiją, bet vis tiek nusprendėme, kad vykti reikia. Tada buvo kitų problemų. Delegacijos vadovė, ponė Madeira, susirgo. Tada Richardas Howitas iš mūsų pakomitečio, kuris taipogi yra ir pranešėjas AFETO komitete apie šio šalies pažangos ataskaitą. Galiausiai jis perėmė delegacijos vadovo pareigas ir suprantate, kad šalyje yra politinė krizė, sukėlė, kuri kilo jau gruodžio mėnesį, kuomet po to buvo boikotuojama parlamento veikla. Ir na, ta problema vis dar nėra išspręsta, bet aš įsivaizduoju, kad dabar jau esame gavę ir raštu delegacijos vizito ataskaitą. Buvo sprendžiamos žmogaus teisų problemos, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, kova su diskriminacija, Romų bendruomenės padėtis šalyje. Taigi dėkoju Richardai Hauitai dar kartą, kad jums sugebėjote vadovauti, perėmėte vadovavimą šią delegaciją. Na ir sužinojau, kad kai ten lankėtės, jūs kartu su komisaru Fiule ir buvusiu parlamento pirmininku ponu Buzeku. E, jūs gavote neblogų žinių tenais, nes buvo pasiektas susitarimas, kad galiausiai parlamento e, sesijos darbas bus atnaujintas. Taigi dabar, mielai, Richardai, jūs išklausysime. Ačiū už malonių žodžius, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi jums pritarti kad, e, ir padėkoti sekretoriato darbuotojams, iš tiesų jie labai mums padėjo. Delegacijoje buvo ir politinės frakcijos darbuotojų iš tiesų ir delegacijos e, Skopjeje darbuotojai mums labai padėjo. Taigi buvo puikia pakomitečio komanda ir mes puikiai kartu padirbėjome. Norėčiau pradžioje tai ir paminėti. Antras dalykas, kaip jūs ir sakėte, tai buvo toks, e, tokia situacija, kuomet aš lankiausi šalyje praėjus kelioms savaitėms po mano ankstesnio apsilankimo. Na ir džiaugiuosi, kad šiandieną galiu Jums paskelbti puikių žinių, kad galiausiai buvo pasiektas susitarimas tarp dviejų pagrindinių politinių partijų šalyje. Ir dėl to buvo susitarta ir tyrimų komitete. Tyrimų komitetas pateiks savo ataskaitą, aš ją irgi pakomentuosiu. Taigi buvo prisimti įsipareigojimai vykdyti politinės reformas šalyje. Taip pat buvo susitarta kalbėtis dėl įvairių e, pavadinimų, problemų, tam, kad politinės partijos galėtų pradėti politinės ir rinkiminės reformas šalyje. Na ir e, tuo pagrindu opozicijos partijos susitarė stabdyti rinkiminį boikotą ir sugrįžti į parlamento rūmus ir ten dirbti. Taigi aš labai didžiuojuosi parlamento vardu, kad mums pavyko pasiekti tikslo ir užtikrinti tą susitarimą. Nebuvo lengva to pasiekti ir daug dalykų gal aš viešai ir nekomentuosiu šiame komitete, dalykų, kurie buvo pasakyta, pasakyti, nes labai svarbu, kad partijos ir šalies vadovai pasitikėtų su mumis, privačių pokalbių turiniu pasitikėtų. Ir negalėčiau teikti, kad visos problemos yra išspręstos, turime išlikti realistais, tačiau turint omenyje, kad šalyje išgyveno politinę krizę, kuri buvo užsitęsusi kelias savaitės, galiausiai partijos susitarė ir tai yra didžiulis žingsnis pirmin, tai yra labai sveikintinas dalykas. Ir pakomitečiai bei visam parlamentui norėčiau pasakyti tai, ką sakiau ir šalyje. Pirmiausia, turime, aišku, e, pripažinti, kad tos partijos e, tai yra tų partijų nuopelnas. Mes ES galime pasidžiaugti, kad padėjome e, šiai sistemai, šiai, šiai šaliai ir e, tikimės, kad šios šalies e, parlamentarai sėdės šalia mūsų, čia, Europos parlamente, bet dabar, aišku, viskas priklausys nuo pačios valstybės ir aš norėčiau uh, tikrai e, pasakyti, kad tai buvo didžiulis politinių partijų nuopelnas, kad nepaisant didelių kliūčių ir pasipriešinimo visgi pavyko pasiekti susitarimą, taigi tai yra jų bendras nuopelnas, ne mūsų nuopelnas. Taip pat manau, kad e, labai svarbu susitarus užkirsti kelią bet kokiam galimam konfliktui, uh, kad nebūtų nuolatos bandoma interpretuoti, reinterpretuoti susitarimą. Susitarimas yra toks, koks jis yra. Jis buvo paskelbtas. Na ir aišku, žmonės gali pateikti įvairias interpretacijas, tačiau tai tikrai nebūtų naudinga. Taigi aš bandžiau išsiaiškinti, ką reiškia tas, ką, ką reiškia tas susitarimas. Uh, Na ir tiesiog reikėjo jį matyti paskaityti. Viskas yra akivaizdu dėl šalies pavadinim, pavadinimo ir kitų dalykų. Galiausiai partijoms e, pavyko susitarti ir šalis dabar gali grįžti į prastinį politinį gyvenimą. Taip pat kalbama apie pagrindinės reformas ir įvairias e, priemonės sus, susijusias su tyrimo komitetu parlamente, remiamos e, rinkimų reformos, prie, reformos priemonės, įtraukiant visas rekomendacijas, kurias pateikė atitinkamos organizacijos. Mes su kolegomis šiame pakomitetyje dažnai apie tai kalbėjome, apie tai, kad reikalingai gyvendinti rekomendacijas dėl um, žodžio laisvės. Susitarime teigiama, kad žurnalistų asociacija turi toliau dirbti Taip pat buvo susitarta dėl savivaldybių rinkimų darbo tvarkės e, tokiu būdu. Partijos, opozicijos partijos galės teikti kandidatų, kandidatus, e, įtraukti juos į rinkiminius sąrašus. Na ir taip pat, e, kalbant apie dėrybas, čia dabar pacituosiu, geroje valioje apsvarstant visus variantus be iš ankstinių nusistatymų, nustatant laiką, kuomet bus surenkti kiti parlamento rinkimai, remiantis SBO ir kitų organizacijų rekomendacijomis tam, kad būtų galima atsižvelgti į rezultatus, rengiant kitą pažangos ataskaitą. Taigi viskas aiškiai pasakyta ir aš e, to teiginio nekomentuosiu plačiau. Dar noriu pasakyti, kad Europos sąjunga irgi yra to sandorio šalis, nes tai, ką mes pasiūlėme, į tai buvo atsižvelgta ir dabar komisaras e, renks aukšto lygmens tolesnės diskusijas dėl, dėl įvairių reformų. Ir jis galiausiai pateiks ataskaitą tarybai, birželio, balandžio viduryje, jis dabar tą viešai yra paskelbęs. Uh, Ir tokiu būdu taryba galės e, primti sprendimą dėl to, kuomet būtų galima pradėti dėrybas dėl stojimo. APP frakcijos vardu sutikimu norėčiau pabrėžti, kad parlamentas irgi rengs savo pažangos ataskaitą ir tikimės, kad e, ta ataskaita bus parengta gan konstruktyvioje dvasioje. Taigi, e, dar norėčiau Jums pristatyti ir e, mūsų ataskaitos tekstą. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, tą tekstą matys skaitys daug žmonių, bandys įskaityti tai, ką parlamentas mano apie susitarimą, ką mano apie politinę krizę. Sekretoriato sutikimu mes laikomės štai kokio požiūrio, bus įrašomi tie pokalbiai, kurie vyko viešai, neprivatus pokalbiai, tačiau uh, komentarai apie juos nebus kelbiami. Taigi mes parengėme pakomitečio ataskaitą, kuri subalansuota, sąžininga, nėra orientuojama už ar prieš kurią tai politinę partiją. Tai yra tiesiog tinkamas istorinių faktų užregistravimas, e, mūsų delegacijos metu su, vykusių susitikimų atitinkamas protokolas. Na ir aš tikiuosi, kad ataskaitoje nerasite mūsų kokiu tai išvadų. Uh, teiginių, kurie e, nebūtų atspindėti pačiame susitarime. Taigi aš norėčiau tą viešai pasakyti ir manau, kad ir kitiems kolegoms bus įdomu ir naudinga susipažinti su ataskaita, kad, e, būtų, kad jie suvoktų, kokios, apie kokias problemas eina kalba. Na ir dar, ponė pirminkė, norėčiau pakalbėti apie žmogaus teisų padėtį plačiau Aš aišku suvokiu, kad e, mums tai yra svarbi stojimo, stojimo besirengianti šalis. Ir aišku, politinė krizė daug dalykų nustumė į antrąjį planą, kalbant apie delegacijos, delegatūros darbą ir panašiai, bet siekiant užtikrinti demokratiją, pagarbą parlamentui, pagarbą parlamento taisyklėms ir pagarbą teisinės valstybės principams. Visi tie klausimai, kurie yra aktualūs mums, šiam pakomitečiui, susijęs su žmogaus teisėmis, norėčiau pasakyti, kad mes e, vedėme įvairias diskusijas tam, kad mūsų dele, delegacija galėtų pakomentuoti politinių partijų krizę, atsižvelgiant į plačiau į situaciją šalyje, situaciją žmogaus teisų padėtį šalyje. Taigi mes vedėme išsames diskusijas su žurnalistais, žurnalistų asociacija dėl žodžio laisvės. Na ir jie norėjo akcentuoti mums, ir dabar aš akcentuoju jums, kad nepaisant apvalaus stalo diskusijų su vyriausybė, kurios žlugo, jie vis tiek turi veiksmų planą, žino, ką jie turi ir nori padaryti tam, kad būtų užtikrinama žodžio laisvė šalyje. Ir man tai atrodo yra labai pozityvus žingsnis, kalbant apie tai, kaip šalis gali išspręsti problemas susijusias su žiniasklaidos laisvė. Kai kurie dalykai, kurie mums buvo pasakyti, pavyzdžiui, reklamos finansavimas iš valstybės biudžeto spaudoje, vyriausybės reklamų finansavimas ir panašiai. Tai iš principo tai atspindi e, ir komisijos išsakytą nuomonę, ir parlamento išsakytą nuomonę šiuo klausimu. Mes, aišku, kalbėjome ir apie tarpetninius klausimus, atsaky, kalbėjome su vicepremjeru. premjeru apie atitinkamą sus, susitarimą, apie tą susitarimą, kurio buvo bandoma, bandoma e, užkirsti kelią konfliktui. E, šiuo metu jisai kaip sikis lankosi parlamente. Na ir labai svarbu, aišku, išsaugoti tuos e, konstruktyvius santykius. Ir rūpiučio mėnesį ir netgi praeitą savaitgalį buvo išsakyti tam tikri dalykai, tačiau po mano pokalbio su vicepremjeru tapo aišku, kad e, tikrai bus suteikta žmonėms teisė renkti rinkiminę kampaniją. Tikimės, kad viskas vyks taikiai, laikantis teisinės valstybės principų ir turime suprasti kad tas suprasti tą to protek, protesto ištakas. Dabar kalbant apie atitinkamą komitetą jų parlamente, mums bičiulišką parlament, e, parlamento komitetą, mes e, susitikome su jais, susitikome su atskirai po to opozicijos, opozicijos partijų atstovais, taigi dirbome taip subalansuotai ir valdančios koalicijos nariai irgi išsakė susirūpinimą dėl teismų, dėl to, kad policija ne visuomet e, tinkamai elgesi ir taip pat e, buvo kalbama ir apie LGBT teisės. Ir galbūt ne visiškai pritarėma ES nuomonė šioje srityje, tačiau valdančioji partija atvirai pasakė, kad nori tokių diskusijų. Taigi mes su kolegomis parlamentarais aptarėme tuos klausimus ir tikimės, kad ir jie viduje apie tai daugiau kalbėsis. Vidaus reikalų e, srityje mes kalbėjome apie Romų bendruomenę, taip pat neteisėtus prašymus gauti prieglopstį. Ir e, dažnai mes darome tokį spaudimą narystės siekiančiams šalims ir mes turime paspausti jas tam, kad jos laikytųsi žmogaus teisų. Ir taip pat e, vidaus reikalų ministras teigia, kad nėra etninio profiliavimo ir yra naudojamos objektyviais kriterijais, tačiau e, detaliai apie tai kalbėjome ir su ministerijos atstovais, ir Romų bendruomenės atstovais vėliau. E, Teisingumo ministerijoje, ministerijoje mes išklausėme ministro įsipareigojimo ir siekio įgyvendinti visas rekomendacijas susijusias su e, pasirengimu rinkimams. Taigi, tai buvo irgi labai naudingas pareiškimas ir taip pat buvo puikus darbinis susitikimas su ombudsmeno tarnyba ir tikrai yra problemų susijusių su tuo, kaip šalyje yra tikrinami kalėjimai, sulaikymo centrai. Labai aišku, svarbu laikytis nepriklausomumo principo pagal Paryžiaus konvenciją. Mes su ombudsmenu apie tai kalbėjome, su kitais atitinkamais pareigūnais ir manau, kad tikrai buvo plačiai nušviestas tas klausimas. Antidiskriminacijos, kovos su diskriminacija klausimai kovos su diskriminacija komisija siekia pažangos. Aišku, jai kyla šiek tiek problemų dėl jos nepriklausomumo, tačiau be jokios abejonės ta komisija e, turi gerų ketinimų ir siekia pažangos, mes e, padrasinome juos. Kova su diskriminacija, LGBT teisės nėra e, atspindėtos įstatyminė, įstatyminėje bazėje. Uh, tačiau e, panašu, kad vis tiek šioje srityje yra siekiama pažangos. Galiausiai kalbėjomės su žmogaus teisų nevyriausybinėmis organizacijomis, kalbėjomės apie stigmatizavimą. Ir aš manau, kad mūsų pakomitečiui svarbu tokius dalykus užfiksuoti. Žmogaus teisų konvenciją, valstybė ketina ją ratifikuoti ir taip pat jie ratifikavo dabar TDO konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Dėja dar neratifikavo Europos tarybos konvencijos dėl kovos su smurtu prieš moteris. Taip pat norėčiau paminėti, kad universali periodinė peržiūra žmogaus teisų taryboje dabar prasideda ir kitų metų sausio mėnesį turėsime puikią galimybę pažiūrėti, kiek buvo pasiekta pažango šioje srityje žmogaus teisų e, srityje. Visa mūsų sutikimų programa yra pridėta prie ataskaitos, taip pat yra pranešimas spaudai, kurį aš pa paskelbiau vasario 15 dieną. Aišku, aš visiškai neatsisakau nei vieno žodžio e, tame spaudos pranešime ir taip pat reikia atsižvelgti į praeito penktadienio susitarimo e, kontekstą. Penktadienį aš irgi lankiausi Skopijoje ir džiaugiuosi, kad šiai ataskaitai ir šiai valstybei tiek dėmesio buvo skirta. Tai yra nedidelė šalis, kuri mano manimo nusipelnė stoti prie starto linijos dėl dėrybų įstojant į ES ir jeigu mes rimtai norime paraginti juos vykdyti reformą žmogaus teisės rytyje ir kitas reformas, uh, E, taigi šaliai labai svarbu pradėti tas dėrybas. Tikrai mano nuomonė yra būtent tokia. Ir manau, kad žmogaus teisų, bendru, ir žmogaus teisų bendruomenė tose, tose susitikimuose tik tai akcentavo, kad, kad tos dėrybų pradžia jiems būtų labai svarbu. This, uh, uh, Dėkuoju už išsame ataskaitą. Gal kolegos norėtų pasakyti ar paklausti, ar pridėti. Aš pati porą turėčiau pastabėlių, mm, kai kalbėjote apie žiniasklaidos laisvę regione. Tai, e, tai priminė man, kad e, Birželio 19 dieną mes mūsų pakomitetyje rengiame e, konferenciją apie Vakarų Balkanų spaudos laisvę Jūs minėjote, kad su vidaus reikalų ministru taip pat kalbėjotės apie e, rasinį Romų tautybės žmonių profiliavimą, tų žmonių, kurie kreipiasi dėl prieglopščio. Man atrodo, kad pereitą savaitę Europos tarybos žmogaus teisų komisaras padarė labai stiprų pareiškimą, kuriame pasmerkė tokį elgesį. Tad e, tai turėtų ir mums rūpėti, mes turėtume kelti šį klausimą su komisijos nariu Fiulė. Turime mūsų pasėdėję ponėmą Andį iš e, plėtros generalinio direktorato. Europos komisijoje suteiks jai žodį. Dėkoju Labai trumpai tik tai pritarsiu tam, ką pasakė ponas Havitas ir visų pirma paminėsiu, kad ponas Havitas ir ponas Buzekas suvaidino labai svarbu vaidmenį siekiant e, sutarimo dėl e, politinės krizės užbaigimo. E, tikrai reikia įvertinti jų indėlį E, politinis procesas e, paliko šešėlyje kai kuriuos e, kitus klausimus, bet per kelias ateinančias savaitės ir mėnesius ypatingą dėmesį turėtume kreipti žiniasklaidos laisvai, teisės viršenybei ir tam bendrajam Ohrid susitarimui. Aš manau, kad e, mes pavasario ataskaitoje, kaip kad buvome paprašyti, pateiksime visą įvykių vertinimą. Dėkui. E, dabar noriu steikti žodį ponui Ilčev, jis yra e, bendradarbiavimo su FIROM delegacijos narys. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu savo kalbą bulgariškai norėčiau pagirti ir e, pasveikinti ponas Hauitą. Pona Hauitą jis atliko labai vertingą darbą ir iš tikrųjų ženkliai prisidėjo prie Makedonijos integracijos į ES. Savo darbę jisai susitelkė ties e, problemomis, kurios yra labai svarbios sudėtingos tame regione, bet jos yra taip pat svarbios ir visai Europai, nes e, kalbame apie mažą šalį sunkiame regione, kuri nori įstoti į Europos Sąjungą ir tokiu būdu parodyti pavyzdį, kuriuo galėtų sekti kaiminė šalis. Todėl, bet kokios pastangos e, tai šaliai padėti turėtų būti pripažįstamos ir giriamos. Tuo pat metu mes turime tinkamai išanalizuoti, kaip valstybės kandidatės yra pasirengusios, tame tarpe ir Makedonija. Ir kalbant apie tai, reikėtų atsižvelgti į keletą dalykų. Komet yra lankomasi tokiuose šalise, reikia informaciją rinkti iš įvairiausių šaltinių, nes ataskaita ir pareiškimas, kurią aš ką tik išgirdau, regis nepamini kai kurių svarbių informacijos šaltinių. Kai kalbame apie žmogaus teisės, gal aš klystu, bet negirdėjau a, apie nei vienas sustikimas su, pavyzdžiui, bulgarų mažumos atstovais Makedonijoje, su Bulgarijos kultūros klubo atstovais. Negirdėjau apie susitikimus su žmonėmis, kurių teisės pažeidinėjamos, kurie negali pasinaudoti tinkamu, deramu teismo darbu. Kodėl aš keliu tuos klausimus? Kai kas galbūt pasakys, kodėl kalbate apie bulgarus Makedonijoje iš viso. Noriu štai ką pasakyti prieš keletą dešimtmečių tie bulgarai, kurie gyveno Makedonijoje, Makedonijoje sudarė vieną 1,2 milijono žmonių. Dabar jie visi padaryti makedonais. Šimtas tūkstančių žmonių, kurie e, norėjo išlaikyti tautinę tapatybę, kreipėsi dėl tapatybės dokumentų. 80 tūkstančių jau gavo bulgarų, bulgariškus pasus tačiau jie šalyje, kurioje gyvena, yra diskriminuojami, kitaip sakant, Makedonijoje. Taigi, kalbame apie e, Romų tautybės žmonės, apie bosnekus, kitas tautybės, kalbame apie mažumas, bet egzistuoja ir labai specialus uh, Makedonijos piliečių atvejas, tais atvejais, kada jie turi bulgariškus pasus, Bulgarijos piliečius, kuriems, e, kurie susiduria su grėsme ir rizika ir ten, kur gyvena, ir ten, kur jie dirba. Net jeigu ir būtų pagrindas teisminiam persekiojimui e, priimami teismų sprendimai. Bulgari, e, Bulgarijos e, pasus turinčių žmonių atžvilgių yra labai keisti. Pavyzdžiui, iš moters buvo atimtas vaikas. Vien dėl to, kad ji turėjo bulgarišką pasą ir vaikas buvo atiduotas tėvai. Taigi, kai kalbame apie Makedoniją, tai jos apibūdinimas turi būti išsamus ir pilnas. Dėkui e, per e, mūsų pastarąją sesiją. Susitikimas su Makedonijos delegacija Bulgarijos mažumos klausimas buvo keltas. Bet žinoma, tai taip pat yra klausimas ir e, Richardui Howatui. Na, o dabar aš norėčiau pasveikinti Firom ambasadorių, kuris e, šiandien atvyko pas mus, e, ponė ambasadoriau. E, mus truputį riboja laikas, turime ir tam tikras pasisakymų taisyklės ir mes labai norėtume, kad jūs e, tris minutės ir nedaugiau pasisakinėtumėte. Iš tikrųjų, truputį mažiau kaip tris minutės kalbėsiu, labai ačiū, kad pakvietėte mane pasiklausyti. E, pono Havito ataskaitos. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau e, išreikšti mūsų padėką už pona, e, ponui Havitui, už e, labai nuoširdų, tikrojišką požiūrį į mūsų problemas ir į įvykius Makedonijos Respublikoje, taip pat ir kalbant apie žmogaus teisės taip pat e, jų asmeninį indėlį teigiamai e, išsprendžiant vadinamąją politinę krizę Makedonijoje. E, jos rezultatas tas, kad opozicija sugrįžo į parlamentą, jie taip pat sutiko dalyvauti rinkimuose. Panas Havitas yra ganas smulkmeniškas žmogus, jisai visada atsižvelgia apriepia visus klausimus, rengdamas savo pranešimus. Ir šiame etape taip pat norėčiau padėkoti jam už atliktą darbą ir tikrai tikėsimės, kad ir toliau taip dirbsime. Dėkuoju, pana ambasadoriai. Dabar Richardas Havitas. Dėkoju. E, iš tikrųjų, mūsų delegacija dirbo šio parlamento ir šio pakomtečio vardu, tad aš e, todėl visi padėkavojimai man yra taip pat ir e, padėka visiems mums. E, reaguojant į mano Ilčiavo klausimą ir į komisijos pasisakymą, e, turiu pasakyti, kad e, Mūsų delegacija buvo nuvykusi komisijos e, paprašyta e, Aš e, manyčiau, kad jo vertinimai buvo labai aukšto lygio, mums tikrai buvo malonu su komisijos atstovais dirbti. Noriu padėkoti komisijos nariui ir kitiems komisijos žmonėms. Mm, Pane pirmininkė, dėl jūsų pasisakymo, iš tikrųjų, Vakarų Balkanuose nemažai valstybių visas turi aktualių klausimų, mm, bet aš sakyčiau, kad žurnalistų asociacija iš Makedonijos turėtų būti pakviesta į mūsų birželio 19 e, renginį. Tikrai būtų gerai, jeigu mes suteiktumėm jiems čia platformą, galimybę išdėti, išdėstyti tuos argumentus kurių jie ketina pateikti. Jeigu galėtumėte apie tai pamastyti, būčiau jums už tai dėkingas. E, Pane Ilčiavai, e, jūs e, ir, ir, ir jūsų kolegos kėlė tas problemas, mes nemažai jau diskutavome ir, ir aš, ir kolegos mano frakcijoje supranta, mūsų įsipareigojimus ir pareigas. Man teko praeitie susitikti Skop, Skoplėje su Bulgarijos kultūros klubo atstovais. Šį kartą nuvykę mes susitikome su organizacijos, kuri labai keistai vadinasi uh, E, nacionalinių grupių, kurių gyventojų skaičius sudaro mažiau nei 20 procentų gyventojų. E, buvome sustikę e, su tos organizacijos atstovais, ji kovoja, kad tų mažumų teisės būtų gerbiamos. Aš noriu užtikrinti pono Ilčiavą, kad su šią grupę tikrai buvome susitikę. Mūsų delegacija diskutavo su ją ir, tiesą sakant, pereitą penktadienį susitikau su Bulgarijos ambasadoriumi Makedonijoje, buvau pakviestas į labai įdomų renginį. E, ten dalyvavo ir premjeras, ir prezidentas, Ir e, malonu man buvo matyti, kiek daug žmonių susirinko į tą renginį, kokio geroj dvasiai jis e, buvo surenktas. Aišku, visas problemas per vieną naktį negali būti išspręstas. Yra e, būkštavimų dėl bet kurios mažumų grupės teisų užtikrinimo šalyje ir tiesą sakant, Aš e, ir ponu Ilčiavai, ir kitiems galiu pasakyti, kad taip, situacija nėra tobula nei šioje šalyje, nei e, kitoje. Nei kitose valstybėse nėra jį visiškai tobula ir mūsų pačių valstybėse, bet e, Makedonija įrodė pajėgumą išspręsti, kad ir labai sunkes problemas, yra problemų ir taryboje, kurias reikėtų spręsti ir aš per jūs e, kreipiuosi, kad galima būtų e, išspręsti tas problemas, e, įžvelgti tos šalies potencialą ir jį tinkamai panaudoti. Dėkui. Dėkui už pranešimą, susitelkimą tie žmogaus teisėmis ir taip pat sveikinu Jūs pademonstravus geras tarpininko savybės. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Pakalbėsime apie žmogaus teisų padėtį Tibeto regione. Kviečiu kai kurias prelegentus čia prisijungti prie mūsų. We, uh, Paminėsiu, kad mes reguliariai keičiamės informaciją ir kalbame apie žmogaus teisės Kinijoje apskritai. Galbūt atkreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad uh, vasaro 27 Kinijoje kai kurie iš e, žymiausių e, Kinijos mokslininkų, žurnalistų ir aktyvistų padarė pareiškimą ragindami valdžią įgyvendinti reformas ir ratifikuoti tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą. E, daugiau kaip šimtas žmonių pasirašė šį atvirą kreipimąsi, laišką E, taip pat ir tinklapiuose nemažai blogerių jį paremė. Taip pat e, buvo pasirašytas laiškas dėl politinių reformų Kinijoje, užtikrinant nepriklausomas, nepriklausomą teismų sistemą ir tikrus demokratinius pokyčius. Aš manau, kad ir šiandien e, mes galime kalbėti apie būtinybę įgyvendinti tikras reformas ir tikrus demokratinius pokyčius. Tad aš noriu pasveikinti Tibeto lamą Kirti Rampoš. Jis yra gerai žinomas lama, kuris taip pat vadovauja ir Kirti vienolyno administracijai. Man regis, kad e, jūs esate plačiai pripažįstamas kaip e, Tibeto bendruomenės vienas iš vadovų. Taigi sveikinuosi su jumis, malonu jūs matyti. Parlamente įvairiose rezoliucijose, bet taip pat ir aptarinėjant padėtį Kinijoje, mes e, reguliariai kalbame apie tibetiečių padėtį. Per pastarosius du metus daugiau kaip šimtas tibeto vienuolių susidegino, dėja dauguma iš jų mirė. Dauguma tų žmonių buvo budistų vienuoliai, bet taip pat ir ūkininkai ir netgi jaunuoliai šie įvykiai vyksta įvairiose Tibeto vietovėse ir netgi tarp tibetiečių gyvenančių uh, už Tibeto ribų. Vyriausybė dažnai teigia, kad tai izoliuoti atvejai, kad juos skatina separatistai, aš čia cituoju Kinijos vyriausybės komentarus ir kad tie e, ragintojai gyvena ne Tibete. Per pastaruosius keletą mėnesių Kinijos teismuose įvyko keletas greitų teismų e, prieš e, susideginti norinčiuosius. E, du kartus buvo priimtas mirties nuosprendis, e, jį atidedant dviems metams. Ir paskutinis toks teismas įvyko visai neseniai, kur trys tibetiečiai buvo nuteisti prisidėję prie susideginimo skatinimo. Tad toks yra kontekstas ir aš norėčiau dabar suteikti žodį Kirti Rimpoš padaryti pareiškimą apie žmogaus teisų padėtį. So, uh, we will have uh, the presentation uh, from uh, uh, Tibetan into English and this will then... Yra pateiktas vertimas į anglų kalbą. Ir aš dabar norėčiau prieš pradedant kalbėti, paaiškinti, kaip mes elgsimės. Jo didenybė kirti pats pasistatys parlamentui, o po to jo kalbą mes versime, o aš dar kartą išversiu jo pranešimą, perskaitysiu išverstą ir po to Kerti Rambušė galės atsakyti į jūsų klausimus. No. 嗯、呃，土团嗯，罗美土团呢，这个种子学堂，俺呢，明白呃，在那不是成绩了，俺呢，同嘛，咱们得要到俺那不是俺了，些国家呢，这个都是些是。First of all, I... Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pakomičiui, Europos žmogaus teisų pakomitečiui, norėčiau padėkoti už galimybę pakalbėti apie situaciją Tibete. Atsiprašau, kad nekalbu angliškai. Ir atsiprašau už tai, kad mano pasisakymas turės bus verčiamas į anglų kalbą, dėl to teks užtrukti daugiau laiko. 그때 쪽에서 단다 송나송스 아니 나라 지자티 벽이 셔숑 오드레스 um as said by madam chair kai pasakė pirmininkė savo įvadinėje kalboje mano pavardė yra kirti rimpočiai iškirti vienuolyno na ja jagada yongwe te nopchimna gilo ten tango jaga si yongwe Ani ya changa lo la po la yang che che ta ko ten chi ro yi. I came into exile in 1950. 59 metais aš išvykau į iš Tibeto ir tik tai 95 metais galėjau grįžti vėl į Tibetą. E, as you, may, as you all know, Jūs žinote, kirti e, e, regione. Kirtingaba regione yra daugiausių atvejų, kai žmonės susidegina. Iki šios dienos tokių atvejų pasitaikė 117 visoje Tibeto teritorijoje. So this, uh, Tokios susideginimo akcijos buvo vykdomos e, siekiant parodyti, kad žmonės nesutinka su Tibeto vyriausybės vykdomais e, veiksmais ir suvaržymais. So I have a, um, a statement. Uh... Aš parlamentui parengiau pranešimą Šitas pranešimas yra išverstas ir man suteikta galimybė jį perskaityti taupant laiką. Tibet was... Pareiškimas toks. Tibetas buvo nepriklausoma šalis iki 1959 metų ir negalime iškaipyti šio istorinio fakto. Tibetas žinomas kaip trečiasis pasaulio polis, yra pasaulio stogas ir yra įvairių upių ištakos šioje šalyje. Ištisus šimtmečius Tibetas buvo taiki zona palaikianti taikius santykius su kitomis šalimis kaiminystėje. Tačiau mano santykis su Ngaba Amdo, provin, Amdo provincijoje Tibete yra ypatingas, kadangi aš ten gimiau ir ten pirmąjį kartą 2009 metais susidegino žmogus. Ngabo tri, trijų kartų žmonės susidūrė su didžiulė represija nuo 35 metų, kada Raudonoji armija, kuriai vadovavo Mao Zedong, vykdė ilgai žygį ir įžengė į Tibetą per Ngabą. Kinijos vyriausybė gilino Tibeto žmonių širdies žaizdas. Per taikų protestą Angaboje 2008 metais Kinijos saugumo pajėgos pradėjo šaudyti į tibetiečius, žudyti ir sužeis, su, žudė ir sužeidė Tibeto protestuotojus. Na, o kirti vienuolynas du kartus buvo paverstas kalėjimu, kur visi vienuoliai buvo laikomi kaliniais. Žiauri priespauda tuo metu ir išprovokavo dabartinę krizę Tibete. Dėl Kinijos okupacijos Tibeto tapatybė, religija ir kultūra dabar jau beišnykstanti. Keturios Kinijos vadovų kartos nedavė, nesuteikė Tibeto žmonėms pagrindinių teisių. Vietoj to laikėsi tokios politikos, kad būtų sunaikinama Tibeto tapatybė. Yra gamta žalojama ir niokojama Tibete. Taip pat yra vykdoma griežta gimstamumo kontrolė. Taip pat mirštamumo, mirštamumas labai išaug, išaugęs Tibete dėl to, kad ne, Tibeto žmonės negauna sveikatos priežiūros paslaugų. Taip pat tibetiečiai e, dėl perkelimų dabar tampa mažuma savo šalyje. Taip pat laikomasi politikos, bandant vis sumažinti gyvenimui, Tibetui, Tibeto žmonėms skiriamą, skiriamą teritoriją gyvenimui. Taip pat žlugdoma religija ir kultūra, yra, yra žlugdoma Tibeto kalba, tai yra e, Tibeto kultūros dvasia. Taip pat e, bandoma Tibeto tradicijas keisti, keisti jų gyvenseną. Taip pat tibetiečiai verčiami vergais Hano, laikantis Hano dogmų. Taip pat yra didžiulė neligybė tarp kinų ir tibetiečių teismuose, taip pat yra vykdoma neligybės politika užimtumo pripažinimo srityje. Taip pat neligybė vyruoja tarp kiniečių ir kinų ir tibetų, kalbant apie ekonominės galimybės, taip pat yra kalbama ir švaistomasi netikrais pažadais. Dėl, tokius, dėl tokios represinės politikos tibetiečiai visose trijose provincijose jau prarado pasitikėjimą Kinijos valdžia ir neturi jokio kito pasirinkimo, kaip kad susideginti. Kiek žinoma, 107 tibetiečiai susidegino ir reikalavo, kad būtų sugražinama jo sugražinamas Dalai Lamas į Tibetą ir užtiknama laisvė tibetiečiams. Toks yra 6 milijonų tibetiečių siekis. Tačiau tie 107 tibetiečiai, kurie susidegino, nesakė jokių negražių žodžių. Jie uh, nesielgė netinkamai. Tačiau Kinijos vyriausybė juos, pažvel, juos įvertino kaip teroristus ir tie, kurie išgyveno susideginimą, buvo uh, paimti kinų ir kankinami ir mirė. Ir jų žuvusių kūnai nebuvo sugražinami netgi artimiesiems. Buvo sugražinami tik tai pelenai. Kinijos valdžia elgėsi kaip barbariška valdžia, kaltina šeimas, artimuosius dėl to, kad yra skatinama susideginti, šeimos nariai, artimieji yra areštuojami, jie yra kankinami ir reikalaujama, kad jie prisipažintų prisidėję prie susideginimo. Ngabos e, liaudės teismas 13 metų sausio 31 dieną mirtė, mi, miriop pasmerkė Lopsang Kunčiok ir atėmė iš jo politinės teisės. Tas pats teismas Lopsang Cering nuteisė 10 metų kalėti ir atėmė iš jo politinės teisės trijiems metams. Ta pačia diena Sankšų liaudės teismas Ganzų provincijoje nuteisė šešis tibetiečius, įskaitant Pema Dundup, nuo 3 iki 12 metų e, kalėjimo bausme, o po to vyriausybės atstovas Pekine ir valstybinė žiniasklaida paskelbė, kad jie gavo pakankamai įrodymų iš jų. Tačiau e, Lopsang Kunčiok ir Lopsang Cering e, parodymai Tibeto kalba tikrai netitinka e, kiniškos versijos, kuri buvo parodyta visam pasauliui. Aiškiai matome, kad parodymai prieš Tibeto kalinius yra padirbinėjami. Šeimos nariai taip pat yra nuteisiami padirbtų parodymų pagrindų ir jiems nesuteikiama galimybė būti atstovaujamiems teisme. Taigi aš kreipiuosi tartutinę bendruomenę, kad būtų skubiai imamasi veiksmų ir išgelbėti tie tibetiečiai, kurie yra teisiami be jokių parodymų. Tibeto kalboje yra posakis, kad elnes yra strėlės tikslas, nesvarbu ar jis stovi ar guli. Taip pat ir e, Kinijos vyriausybės akise Tibeto žmonės ir jų religija bei kultūra yra nepagarbos ir represijos tikslas, nepaisant to, ar tai yra padirbti. Kinijos vyriausybė vykdo gyventojų perkelimo politiką ir dėl to daromas didžiulis poveikis Tibetui. Daug Azijos valstybių, ypač katinės valstybės - Indija, Nepalas, Kinija, Butanas, Burma, Tailandas - patiria didžiausią riziką. Labai greitas Tibeto ledynų tirpimas taip pat turi didelį poveikį tūkstančių gyventojų ūkininkų aplinkai ir taip pat čia buvams. Yra statomos užtvankos Himalajaus papėdėje ir todėl dėl to gali būti pakeista upių tekėjimo kryptis ir taip gali būti neigiamai paveikti prie gango gyvenančių gyventojų uh, gyventojų sąlygos. Čangtang tampa uždara teritorija ir dabar labai sunku žinoti, kiek karinių bazių ir slaptų oro uostų ten yra įkurta. Kinijos vyriausybė vykdo tikslingas karinės operacijas ir taip pat dislokuoja graunamojo pobūdžio ginklus Indijos Tibeto pasienyje. Todėl labai svarbu, kad būtų sustabdyta šio regiono militarizacija, kad būtų užtikrinta taika ir saugumas. Todėl Europos parlamentas turėtų priimti rezoliuciją, kurioje būtų e, remiami pagristi čia buvių gyventojų Tibete lūkesčiai ir taip pat gyventojų, kurie yra e, už Tibeto ribų. Taip pat labai svarbu, e, kad būtų užtikrinta taika Tibete, labai svarbu vykdyti tokią politiką, kuri neleistų toliau žmonėms turėti pretekto susite, susideginti. Taip pat labai svarbu, kad tie žmonės, kurie yra neteistai kaltinami rem, rėme susideginimą turėtų būti išleisti iš kalėjimų ir turėtų būti išmokamos kompensacijos tiems, kurie buvo įkalinti arba kurie patyrė fizinį ir psichologinį smurtą teismos kalėjimuose. Europos parlamentas turėtų paraginti Kinijos vyriausybę pateikti jungtinėms tautoms, Europos parlamentui ir kitoms nepriklausomoms organizacijoms ir žiniasklaidoj užtikrinti prieigą į Tibeto teritoriją ir taip pat išsiaiškinti, kokia yra konkreti tikroji situacija šiame regione. Aš tai sakau jums tikėdamasi, kad Europos parlamentas skubiai imsis veiksmų ir ragins, kad būtų kuo greičiau priimta rezoliucija siekiant įveikti krizę Tibete tanda nambasu ganga pyoge nidanga tola nambasu pachi shiba chengi yawari tanda dinana shushawate ta tsugu tu taga ranchakadagi yu. I'm sure you are very, you are very much. Taigi dabar jūs puikiai susipažinot, esate susipažinę apskritai su situacija Tibete ir aš savo pranešimu noriu patvirtinti, kad jinai yra būtent tokia, kokią aš pristačiau. Din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 107 uh, susideginimo atvejai buvo užfiksuoti Tibeto teritorijoje, tačiau buvo ir tokių atvejų, kai e, žmonės e, nusižudė vien dėl to, kad negalėjo taiksyti su ta represyvinė politika e, kaip nu- nusiskandami upėse ir kitais būdais e, nusižudydami. Tibete gyvenantys Tibeto gyventojai yra persekiojami be jokių teisinių e, pagristų motyvų ir be įrodymų. Tada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 be kita ko ir Kirti Rimpoš. Be to, Kinijos vyriausybė daro tokias deklaracijas, pareiškimus be jokio pagrindo. Aš esu įsitikinęs, kad jūs puikiai žinote, jog Kinijos ministras pirmininkas padarė deklaraciją teikdamas, kad tokie susideginimo atvejai yra tiesiog paskatinti asmenų gyvenančių ne Tibeto teritorijoje. Desung kanun chi nyungwa chi re, san xie yaw re, nga desung kanun chi yaw ma re, nga po yung ki chidung kanun chi chi nyungwa re, chi re. Chidung kanun. Chidung kanun. So, uh, the Chinese government... Kinijos vyriausybė taip pat e, kaltina, kad ir aš esu įsitraukęs į šitą susideginimo akcijų organizavimą ir saugumo departamento atstovai teigia tą, tačiau tai yra netiesa, kadangi So the Chinese government should make Taigi Kinijos vyriausybė negali daryti tokių pareiškimų, kuriais yra kaltinami žmonės nepateikiant jokių įrodymų. E, so, nowadays, uh, the... O dabar Kinijos vyriausybė persekiojo tų asmenų, kurie susidegino e, šeimas, artimuosius ir tie žmonės taip pat patiria valdžios smurtą. Aš siūlyčiau dabar pradėti diskusiją, aš siūlysiu pateikti klausimus, o, juos, o jūs juos atsakysite. Kas pageidautų kalbėti dabar. Ruata, Donskis, kiti, kiti kolegos taip pat prašo žodžio. Ruata. Madame la Présidente, uh, uh, uh, je I think in French. Do you understand French? Yes, I do. Okay. okay. Yes, okay. Uh, merci. A ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą, bet prieš tai pasakyti <clears throat> bičiuliams, kad Europos parlamentas sprendžia tą problemą, nes kitą savaitę Strasbūrė bus aptariamas pranešimas dėl santykių tarp ES ir Kinijos. Aš irgi pateiksiu pakeitimų, būtent e, kur teigiu, kad e, Kinijos valdžia turi gerbti Tibeto žmonių teisės. Esu įsitikinęs, kad mūsų pirmininkė ir žmogus teisų pakomitetis viską darys, kad taip ir būtų. Ma question. Mano klausimas štai koks. Rytoj kovo 8 yra moterų diena. Aš perskaičiau, kad Tibeto moterys dažnai verčiamos ištekėti už kinų. Ar galėtumėte patvirtinti tokią informaciją? Merci. Thank you. And now Mr. Donskis. Yeah, thank you, Madam President. It's not a question, but... Dėkuoju, pirmininkė. Ne, ne tiek klausimas, kiek trumpa pastabėlė, komentaras. Visų pirma, noriu padėkoti uh, Kirti Rimpoš už e, pareiškimą. And as a Lithuanian myself, I want to remind one. Kaip e, lietuvis norėčiau priminti jums štai ką. E, vidaus, vidurio ir rytų Europoje, Čekoslovakijoje ir Lietuvoje nuo 1968 metų buvo keletas susideginimo atvejų. Viskas prasidėjo nuo Jano Palacho, e, jauno čeko, e, kuris susidegino ir tai sudavė e, Sovietų sąjungos politiniai ir moraliniai reputacijai didžiulį smūgį. Netaip atvėrė akis netgi patiems naiviausiems vakarų Europos žmonėms. Lietuvoje 1972 metais susidegino uh, Romas Kalanta ir tai e, sukėlė e, sukilimą Kaune, kuris buvo brutaliai nuslopintais. Nuslopintas. Čia mes stebime vis didėjantį susideginimų skaičių, daugiau kaip šimtas. Dabar ir turiu pasakyti, kad Tibetas tapo ilgalaikiu e, moraliniu, etiniu mūsų vertybių egzaminu. Ir e, baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš ne, nesu sentimentalus, tik tai noriu priminti mums prievalę reaguoti kaip demokratiniai organizacijai į tai, kas yra nepriimtina. Uh, valstybei, jos unikaliai kultūrai kyla grėsmė vien tik todėl, kad tai nori išpažinti savo unikalią kultūrą ir egzistuoti. E, buvusioje Sovietų sąjungoje, kur aš užaugo, buvo toks pasakymas, kad vieno žmogaus mirtis tragedija, milijono yra statistika. Aš bijau, kad vis didėjantis. Uh, susideginimų skaičius gali a, suvaidinti labai prastą vaidmenį, ta prasme, kad mes prarasime jautrumą ir žiūrėsime į tai tik tai kaip į statistiką. Tai nėra statistika, tai tikra problema, į kurią mes turime nedėlsint reaguoti. Pone Lichtenberger. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą. So I can talk English too, then it's easier, no problem. Um, thank you very much. Dėkuoju už jūsų pranešimą, kuriame atspindėjote padėtį šalies viduje. Jūs pateikėte pavyzdžių, kokia prasta situacija. Aš esu Kinijos delegacijos narė ir prieš keletą metų lankiausi Tibete ir pati įsitikinau, kokia padėtis Ir nežiūrint to, kad Kinijos vyriausybė norėjo parodyti tik tai pačias gerasias, puikiasias Tibeto pusės. Tačiau vis dėlto aš norėčiau paklausti. Kinija turi konstituciją, kuria yra užtikrinamos autonomijos teisės Tibetui, Tibeto piliečiams, užtikrima teisė į mokslą ir švietimą, į kalbą. užtikrima teisė puoselėti savo kultūrą ir papročius. Ir ten būdama aš pastebėjau, kad situacija yra blog, blogesnė ir blogesnė. Galbūt galėtumėte ką nors pasakyti apie mokyklas, apie tai, kaip yra mokomasi savos kultūros, savos kalbos, kaip to daro kiniečiai ir Tibeto uh, atstovai. Taigi tai, kas vyksta dabar Tibete, yra tiesiog tragiška. Ir kitas klausimas arba pastebėjimas dėl nomadų čiapuvių perkelimo į kitas gyvenamasias vietas, o tai reikštų, kad iš esmės pasikeis ūkininkavimo būdas ir taip pat e, žemės naudojimas apskritai bus sugrauti Tibeto egzistencijos pagrindai. Atrodo, yra siūlomas tas uh, vakarinis, vakarietiškas ūkininkavimo būdas, kai yra skatinama e, auginti gausias galvijų bandas ir taip toliau. Turėčiau paklausti, kaip tos priverstinės gyvenvietės, klajoklių gyvenvietės yra kūriamos. Be to jūs kalbėjote apie tai, kad yra statomos užtvankos įvairūs inžineriniai renginiai. Ir tai reiškia, kad apskritai pasikeis kraštovaizdis, gali būti, kad upių tekėjimo kryptis bus pakeista link šiaurės. Ir tai reikštų, kad taip pat bus pakertami Tibeto gyventojų egzistencijos pagrindai. Ir žinoma, norėtume sužinoti jūsų nuomonės, ką mes galime padėti, kad situacija pagerėtų. The... Dabar žodis e, poniai Žuel įmoniai. Dėkuoju, ponė pirminkė. E, pereitų metų birželio mėnesį e, vyriausiai galiotinė Ašton padarė pareiškimą parlamente dėl padėties Tibete ir ji pabrėžė, susirūpinimą dėl padėties blogėjimo Tibete, ypatingai paminėjo e, susideginimo atvejus ir masinius areštus po tokių atvejų ir pranešimus, kad Tibeto autonominis regionas yra uždarytas užsieniečiams. Nuo to laiko matėme tolesnį padėties blogėjimą, vis daugiau tibetiečių susidegina, dauguma iš jų jauni žmonės. Tai yra labai bloga tendencija ir e, ponė Ašton e, padarė dėl to pareiškimą pereitą gruodžio mėnesį. Ji dar kartą e, pareiškė susirūpinimą dėl Kinijos valdžios. E, ribojimų tibetiečiams e, išpažinti savo tapatybę. Ji taip pat paragino kiniečių valdžią e, išspręsti e, tibetiečių nusivylimų esminės problemas, užtikrinti socialinės, kultūrinės ir kitokias tibetiečių teisės, tame tarpe ir teisę išpažinti savo religiją, ir vartoti savo kalbą. Vyriausiai galiotinė taip pat paragino Kinijos valdžią išleisti iš kalėjimų visus asmenys, kurie dalyvavo taikiuose demonstracijose. Ir paragino e, Tibeto regiono administraciją ir pačius e, e tibetiečius susilaikyti nuo smurto, tame tarpe ir nuo susideginimų. E, tačiau e, situacija ne tik nepagerėjo, bet ir pablogėjo nuo pereitų metų pabaigos. Nuo 2011-ųjų susidegino apie šimtas žmonių. Ir dabar e, šis veiksmas yra kriminalizuotas. ES yra susirūpinusi dėl uh, nuosprendžių e, šeimų nariams, e, tų e, asmenų, kurie sustegna šeimų nariams. Ir atrodo, kad daugėja kaltinimų dėl susideginimo skatinimo. ES reguliariai dvišalių pagrindų kelia šiuos klausimus, kaip kad atsitiko pereitų metų rugsėjo mėnesį per žmogaus teisų dialogą taip pat ir žmogaus teisų tarybos kontekste. ES ir toliau stebės situaciją ir savo būkštojimą reikš Kinijos vyriausybei, kai tam bus pagrindo. Dėkuoju išorės veiksmų tarnybos atstoviai. Dabar aš paprašysiu, kad ponas Kirti Rimpoš atsakytų į užduotus e, konkrečius klausimus. Tik tai į konkrečius klausimus, nes mus spaudžia laikas. Ten tam būtent nabazų 多那些我手机那些电脑的都一些，你呃主要当不得了，不把当见面没事的抢这些关机去，王一新的抢这关机个是谁的？呃，但的没事跟俺手机也给没，那俺们。 boba tang jami chansa jawa la 아니 머리 튼지기 때다 좀 머리 튼지기 자상생 튼지기 시주기 돈에 아니 계산세라 그 튼지 정도 지세도 Merci de votre intérêt euh, à la, euh, à la question. Dėkoju, kad domitės Tibeto klausimu ir ponoro, atsakydama, atsakydamas į ponoro tą klausimą norėčiau pasakyti, kad neturime tikslios informacijos, kad galėtumėme atsakyti jūsų klausimą. Uh, tačiau priversinė santoka Tibeto moterų su kinais vyrais vyksta susitarus abiems šalims. Noriu pasakyti, kad Tibetas yra uždara teritorija, dėl to mes sunkiai gauname informaciją. Tačiau tiesa, kad buvo tokių situacijų, apie kurias jūs užsiminėte. Now, uh... Dabar atsakydamas į antrąjį klausimą dėl Tibeto kalbos, norėčiau pasakyti, kad Tibeto kalba yra beišnykstanti. Taigi eh, padėtis eh, tokia prasta dabar, kad eh, jeigu tibetietis nori nueiti į turgų ir nusipirkti, ką nors negali to padaryti be vertėjo, kad išverstų

Taigi dabar tibetiečių kalba dėstoma tibetiečių mokyklose vien tik tai kaip viena iš kalbų, o visi kiti dalykai dėstomi kiniečių kalba. Tapuki pati lauja, kai zamna sėdėjo indi, tai nežinau, nanguėti, po tam paminti nambasu kanga, kai ten geniori. So, as the Tibetan language... Taigi, kadangi tibetiečių kalba yra be išnykstanti, būtent tarptautinė bendruomenė turėtų padėti išlaikyti ją. Now coming to that, uh... Perinant prie klajoklių apgyvendinimo gyvenvietėse Iš tikrųjų, klajokliai e, Tibete įvairiose vietovėse gyvena jau šimtmečiais. Jie niekad e, nebuvo e, apsistoję vienoje vietoje, visada klajojo. Ya chung tanga e tonda la, kashi la ne koi sung su la meng ta zin tokwa sacha te len tokwa yore. So now the lands of the... Tadgi dabar e, klajoklių žemės yra konfiskuojamos prisidengiant aplinkos apsaugą. Ne tombé dans ma poule que je sais, c'était moi tanti, e, et ça c'était le c'était l'endroit. And the others. O kiti klajokliai e, raginami gyventi bendruomenėmis, taigi tai dar vienas iš būdų, kaip padaryti klajoklius sėsliais. Actually, are, the Chinese government is... Kinijos vyriausybė vykdo šią politiką, kad e, susiaurintų tibetiečių gyvenamąją erdvę. China tatavi e, tante ngungi tante chiksum ti korte mi te tepshung chi yo ti namba so samba ina ti nana tege te pachi peju e, shayo. So I have. Uh, so uh, we have made uh, a book available. Mes uh, esame parengę knygą, kurioje minime visas 13 politikos sričių, kurias uh, Kinijos valdžia įgyvendina. Uh, Sani hogi chu nubla daya, nubki lo pola daya. Da tene chi na petiga kanchung manchung ki chashi kochi, pyo nanga ryo da nongwa da ganga tabna tuksin rode kiwa indi, ane pyo nangla da chun shinpo shiuji yungu yadu, gyana nangla chu dan lo dan tende ki tenchen yungu yadu, da pyo nangla no chun sab shinpo shiuji rogo yadu. So the rivers are now, I mean rivers. Taip, iš tikrųjų. Mm,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 ant Tibeto upių, tad po keletos metų bus padaryta jau nebetitaisoma žala su blogomis pasiekmėmis kaiminėms šalims. Ta, ani, tra, nazingi, e, e, jimai, na, ka, nazingi, jimba, ta, tikėti, jungzo, na, su, pirmi, jungzo, kai. Okay kuwe yo la, ane nga zo kale kale jechi po na tengi po mi yonzo ke rinpi koyong goyo, koyong te mi yonzo ke sim na la nga su chi kegi to, ta namba su songwa sa ma yinbe, laklang to la kasi tatu wiyo me te keshin po shio shaka to. So everything that is being done in the Visa, kas daroma Europos parlamente yra žinoma Tibeto žmonėms viskas, ką jūs čia pasakėte, mums yra suprantama, mes esame labai dėkingi už tai ir labai tikimės, kad tie žodžiai bus paversti veiksmais. So Taigi, e, krizė Tibete yra labai didelė ir reikalauja netidėliotinų veiksmų. Pirmikė, labai dėkoju e, už įspūdingą pasisakymą. Iš tikrųjų, parlamente darome, darome viską, kas įmanoma. Kaip panas Rota paminėjo, mes rengiame e, pranešimą šio klausimu. Aš rengiu pranešimą apie Kiniją, tame tarpe ir apie žmogaus teisų padėtį ir, savami suprantama, mes stebėsime situaciją tame tarpe ir atskirais konkrečiais atvejais. So, and now um, we have a joint uh, session with. Uh O dabar pradėsime bendrą e, posėdį su užsienio reikalų komitetu ir keisimės nuomonėmis su Bahreino deputatų rūmų atstovais. Okay. So I hope we are more or less. Yes. If, if you I, have to lift the chair. I, I, I, I just to try to be at your level, which is not always possible. <laughs> I don't know okay. how it was in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 Dabar e, bendras su užsienio, posėdis užsienio reikalų komitetu ir džiaugiuosi, kad šiandien e, atvyko iš AFETO komiteto panas Alafranka, jis yra ir EPP koordinatorius e, AFET komitete. Man atrodo, kad pirmąjį kartą jūs čia šalia mane sėdite kartu mums pirmininkaujančiam posėdžiui, taigi sveiki atvykę, dabar žodis jums. Ačiū. Pone Lochbiller. Šiame bendrame dviejų komitetų posėdyje mes keisimės nuomonėmis su Bahreino parlamento arba deputatų rūmų atstovais. Labai džiaugiuosi, kad atvyko delegacija. Brisa Almuher sveikinu. Europos parlamento deputatai labai atidžiai stebėjo ir tebestebi padėti Bahreine. Praėjusiu metu rudenį buvo priimta rezoliucija, kurioje buvo siūloma kviesti nacionalinio dialogo, susitaikymo ir parlamentas, žinoma, pritarė periodinio metinio, metinės peržiūros rekomendacijoms ir žinoma ragina užtikrinti pagrindės politinės teisės, žiniasklaidos, žodžio laisvę, taip pat ir politinių organizacijų laisvę, tai yra susirinkimų laisvę. Šiame pakomitetyje nereikia dar kartą kalbėti, kokį vaidmenį mes teikime žmogaus teisėmis. Bahreine buvo paskelbta iniciatyva dėl politinio dialogo tarp atskirų organizacijų ir bendruomonių. Šitas nacionalinis dialogas apima labai platų Bahreino visuomenės spektrą. Čia nekalbame mes tik tai apie e, valdančioje partija ir opozicija. Rinkimų teisė turėtų būti garantuota visiems, turint omenyje, kad 14 metais vyks nacionaliniai rinkimai. Mano kolegė Lochbieler taip pat paminės keletą šios temos svarbių aspektų ir dar būtų įdomiau, jeigu mes diskusijų metu galėtume išsamei pasikeisime nuomonėmis su kolegomis iš Bahreino, pasikeisti nuomonėmis apie politinių kalinių padėtį ir taip pat reikėtų pakalbėti apie kliūtis, kurios yra daromos užtikrinant susirinkimų laisvės įgyvendinimą ir taip pat reikėtų pakalbėti apie žiniasklaidos atstovų įkalinimą, suimumus. Taip pat reikėtų pakalbėti apie bendradarbiavimą Persų įlankos šalių taryboje. Pagalvoti reikėtų, kokios pažangos galėtume siekti kartu įvairiuose struktūrose. Taigi norėtume jūsų pasiteirauti, kaip parlamentas galėtų padėti jums konkrečiai jūsų šaliai, pagerinti, siekiant pagerinti padėtį apskritai. Taigi diskusijų metu mes turėtume kreipti dėmesį į šiuos aspektus. Mes jau ėmėmės kai kurių iniciatyvų, taigi sveikinu dar kartą atvykus, žodis kolegė Lokpilė. Iš tikrųjų, mes posėdžiausime kartu, aš ir Teisės komiteto vardu norėtų pasveikinti svečius. Mes žmogaus teisų padėtį Bahreinė išanalizavome labai nuodugniai. Dėkuoju Bahreino parlamento atstovams, kurie priėmė pakomitečio delegacijas Bahreine. Taigi ambasadoriui taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad padėjo suorganizuoti šitą kelionę. Būtų buvę gerai, jeigu būtume galėję susitikti ir su kai kurių aktyvistų organizacijomis vizito metu. Žmogaus teisų apsaugos sistema yra labai svarbus įsipareigojimas vyriausybės vardu. Kolega Mendes 2013 metais lankysis gegužės mėnesį jūsų šalyje. Jau yra pareikta labai daug rekomendacijų ir jos padeda gerinti padėtį. Kolega Salafranka atkreipė dėmesį į kai kuriuos uh, su žmogaus teisėmis susijusius klausimus. Aš norėčiau prie jų dar kartą grįžti, tačiau reikėtų dar kartą pasakyti, kad žmogaus teisų komitetų labai svarbu išreikšti viltį, kad šitas nacionalinis dialogas, kurį jūs pradėjote šių metų vasario 10 dieną, būtų sėkmingas ir kad būtų to dialogų metu sprendžiami klausimai susijęs su žmogaus teisų pažeidimais ir taip pat būtų kalbama apie atsakomybę dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taigi norėčiau suteikti žodį e, kolegom Samaja Abturaman Aliuel. Aš maždaug pabandžiau teisingai ištarti jūsų pavardę. Taigi, pirmiausia, žodis jums. Aš norėčiau padėkoti Jums padėkoti komitetui už mūsų testinį bendradarbiavimą, už galimybę pasikeisti nuomonėmis ir pasikalbėti. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad buvo paskelbta komisijos ataskaita Bahreino atitinkamos komisijos ataskaitą. Ir valdžia sutinka su ataskaitoje praneš, paskelbtais faktais ir kalbam apie tai, kad turi prasidėti veiksmai. Na ir pirmiausia, steigiamasis komitetas, kurį sudaro teis, teisėkuros institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir politinė visuomenė pradės darbą Ir mes irgi įsitrauksime į to komiteto darbą. To komiteto, tas komitetas ataskaitą pateikė praeitų metų kovo mėnesį. Dar vienas karaliaus e, įsakas buvo paskelbtas, kur kalbama apie tai, kad turi būti užtikrinamos finansinės kompensacijos Taip pat yra karališkasis įsakas, kur kalbama apie tai, kad turi būti išmokamos finansinės kompensacijos tiems, kurie nusiskundė dėl teisų pažeidimų. Tai, turi būti, tai galėjo būti finansiniai pažeidimai, etiniai ar fiziniai e, nusižengimai to buvo imtasi veiksmų teisėkoros srityje, mūsų atstovų rūmai ėmėsi darbo, ėmėsi teisėkoros veiksmų ir buvo e, baudžiamasis teismas e, reformuotas. Tokiu būdu, kad būtų užtikrinama žodžio laisvė ir kad būtų užtiknama teisė pateikti skundą dėl kankinimų, dėl kitų nusižengimų. Taigi dabar tokia teisė yra numatoma. Taip pat ir prokuratūroje atli buvo atlikta reforma, vidaus reikalų ministerijoje buvo imtasi veiksmų pagal Istanbulo protokolą E, prokuratūros e, vadovas, generalinis prokuroras dabar jau yra nepriklausomas nuo vidaus reikalų ministro. Aš tikrai labai tikiu teisėkuros valdžia. Mes įsteigėme du komitetus - žmogaus teisų komitetą taryboje. Ir Abdil Kahim, mano kolega, yra nacionalinio komiteto vadovas Vidaus reikalų ministerija ėmėsi veiksmų ir dabar tyrimų metu yra naudojama videokamera tam, kad tiesiog nebūtų pažeidžiamos e, apklaustųjų, apklaučiamųjų e, teisės apklausimo tardymo metu. Taigi buvo pateikta daug rekomendacijų per konstitucinį institutą. Mes pakeitėme daug e, atitinkamai savo teisės aktų. Įvyko pirmasis nacionalinis dialogas, kurio e, metu buvo suteikta daugiau teisių atstovų tarybai. Dar vienas karališkasis įsakas buvo paskelbtas dėl kompensacijų išmokėjimo susitarimo pagrindu, jeigu sutarimas nėra pasiekiamas, tada numatoma teisė kreiptis į teismą ir reikalauti kompensacijos. Buvo daug kas šalyje reformuota laikantis tartautinių standartų ir tartautinių susitarimų E, buvo, e, kaip sakiau, reformuotas baudžiamasis teismas. 2012 metais buvo 168 ir 169 baudžiamo kodekso straipsniai pakeisti ir buvo atitinkamai suderinti teisės akt, kiti teisės aktai, atsižvelgiant į tyrimų komiteto rezultatus. E, taip pat dabar įstatymai yra skelbiami oficialiajame leidinyje ir taip pat Du tūkstančiai dvyliktaisiais metais buvo 208 ir 210 baudžiamo e, kodekso straipsniai pakoreguojami kur buvo numatyta bausmių sistema valstybės tarnautojams. Taip pat buvo draudžiama valstybės tarnautojams, valstybės pareigūnams e, kankinimų būdu išgauti parodymus. Taigi mes pakoregavome atitinkamus įstatymus ir tas um, teisino pertvarkymas vis dar vyksta, siekiant, kad būtų laikomas žmogaus teisų principų, taigi buvo imtasi daug veiksmų šioje srityje ir dabar įsteigta yra žmogaus teisų ministerija Taip pat nevyriausybinės organizacijos veikia laisvai. Taip pat žmogaus teisė aktyvistai yra primami mūsų šalyje iš įvairių šalių, kad jie patys pamatytų, e, kas vyksta pas mus Bahreine. Taigi darbas vis dar tęsiasi. Mes toliau siekiame pažangos ir žvelgiame į ateitį, siekdami, kad pas mus situacija būtų geresnė žmogaus teisų srityje. Thank you. Doctors. Dėkoju. Manau, kad Labai gerai, kad jūs pasistengėte smulkmeniškai papasakoti apie tai, ką jūs planuojate ir ką jau nuveikėte. Labai dažnai e, žmogaus teisės rytyje tenka e, gilintis į detalės. Aišku, mes suinteresuoti, kad žmogaus teisės pagerėtų, bet kaip politikams mums tenka prievalė ieškoti konkrečių žingsnių, kaip tai padaryti. Aš supratau, kad jūs padarėte pareiškimą visų savo kolegų iš parlamento vardu ir kad dabar mes e, turime kitą prelegentą, kuris sureaguos į pono Salafrankos pasisakymą, tada steiksime žodį į komitetų nariams ir tada surenksime paskutinį diskusijų raundą. Labas rytas visiems, ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną. Džiaugiuosi matydamas e, kai kuriuos parlamento narius, kurie mm, lankėsi Bahreinė ir vietoje matė, kas ten vyksta. Daug jūsų laiko nenoriu atimti, tik noriu patvirtinti kai kurios dalykus. Žiniasklaida Bahreinė yra atvira visiems suinteresuotams subjektams veikiantiems politinėme e, lauke. Deja tie, kurie vadina save opozicija, naudojasi išorės žiniasklaida, kad pasiūstų neteisingą įspūdį apie tai, kas vyksta Bahreinė. Antra, mums reikia Europos parlamento paramo, paramos. paramos e, ne vien tik tai Europos, e, e, Bahreino parlamentui, bet ir vyriausybei. Ne tik tai žmogaus teisės rytyje, bet ir kitose. Galiu patvirtinti, kad tas dialogas, kuris e, vyksta, besiremiantis karalius pakvietimu visiems jame dalyvauti, tame tarpe ir uh, opozicijos atstovams ir kitoms penkioms e, organizacijoms. Na ir dabar e, suteiksiu žodį paklausti. Dėkuoju, panė Pirnikė, noriu padėkoti užsienio reikalų komitetui už galimybę pasikeisti nuomonėmis tarp Bahreino parlamento ir Europos parlamento narių. Manau, kad ponas Salafranka iškėlė keletą klausimų savo trumpame pasisakymė, kalbant apie e, politinius kalinius ir teismų sistemą, tai e, vienintelis dalykas, e, ką mes galime padaryti, tai pripažinti, kad e, teismų sistema, kaip ir visame pasaulyje, yra tikrai nepriklausoma. Dėl politinių kalinių, kurie yra Bahreinė, tai viskas, ką mes galime padaryti, tai yra lobiuoti, e, bandyti e, paveikti savo parlamento narius, tuo tarpu teismų sistema yra tikrai nepriklausoma. Dabar dėl e, kliučių pašalinimo. Vienintelis būdas to pasiekti yra nacionalinis dialogas. Taip pat e, buvo klausta apie žiniasklaidos laisvę. Taip, e, Bahreinė žiniasklaidos laisvė egzistuoja. Visiškai neseniai sukurta aukštoji žiniasklaidos laisvės komisija ir e, visi, kurie tenkina e, nustatytas sąlygas, e, gali gauti licenciją, kad galėtų užsiimti žiniasklaidos veiklą, atidaryti kanalą ar naujienų agentūrą ar bet kokį kitą žiniasklaidos vienetą. Dėl e, Persų įlankos bendryjų tarybos veiklos, e, tai e, iš tikrųjų turime pripažinti, kad Europos Sąjungoje būtent pačios Europos Sąjungos šalys susivokė, kad viskas priklauso nuo gerų santykių pačioje Europoje. E, tuo tarpu Persų įlankos e, rajone šešios šalis su ta pačia kalba, su ta pačiu palikimu e, nutarė vystyti tą tarybą ir kurti sąjungą ką Bahreinas norėtų gauti iš ES, jūsų patirties žmogaus teisės rytyje, jūsų ekspertinių žinių apie jūsų įstatymus, problemas, kurias sugebėjote įveikti. Nenorime kartoti tų klaidų, kurios buvo padarytos čia, o paskui prireikė laiko tas klaidas ištaisyti. Norime tų klaidų išvengti, bet tam reikia jūsų patirties, parodykite mums kelią, parodykite mums šviesą. E, dėl įstatymų, kuriuos bandome įgyvendinti, Bahreinė, tai pirmiausia, reikalavome, kad mūsų mokslo tyrimų departamentai išanalizuotų europinius, amerikietiškus įstatymus, e, kaip jie yra įgyvendinami ir ką mes galime nuveikti įgyvendinami tuos įstatymus Bahreinė. Dėkuoju, dabar steiksiu žodį e, komiteto nariams, pirmiausia, ponas Rūta. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms už tai, kad atvyko. Turiu porą trumpų klausimėlių, pradėsiu nuo vieno politinio klausimo. Dažnai sakoma, kad tie, kurie priešinasi režimui, yra finansuojami Irano Islamo Respublikos. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Kitas klausimas. E, iš dalies mūsų draugai jį jau atsakė, ką Europa galėtų padaryti, padėdama Bahreinui labiau. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie konfliktą Malyje ir e, plačiau kalbant apie konfliktą Saharoje, ar tai turi kokį nors poveikį geopolitiniai situacijai ar saugumo situacijai Persų įlankoje. Kitas politinis klausimas, aš skaičiau, kad e, parlamente rengiamas įstatymas dėl nevyriausybinių organizacijų. Ir tai, ką aš e, skaičiau, uh, numato vyriausybės kontrolę visų asociacijų ir organizacijų atžvilgių. Dabar paklaus ponas Martin. E, noriu užduoti du klausimus, bet prieš tai mm, pasakysiu, kad sveikinu aukšto lygio dialogą, linkiu mm, ko geriausias kloties. Bet ar nebuvo to dialogo tikslas pakeisti? keisti saugumo pajėgų sudėtį. Mes žinome, kad ten dabar dominuoja sunitai, o tie, kurie yra kalėjime, daugiausiai yra šiitai ar nėra bandymo pakeisti tą proporciją, nes atrodo, kad e, norint e, tą spragą mm, užpildyti, ji neturėtų būti tokia didelė ir galbūt e, pokyčiai būtent saugumo pajėgų srityje galėtų būti naudingi. Kitas klausimas. E, Guardiano laikraštyje pasirodė straipsnis, kuriame sakoma, kad žurnalistai e, negali atvažiuoti į Bahreiną, tame tarpe ir iš Persvilanko šalių, negali įvažiuoti į Bahreiną ir rašyti apie Bahreiną. Atrodo, yra koordinuoti bandymai e, sustabdyti kritiškai rašančius žurnalistus. E, kurie norėtų atvykti. Mm, aš norėčiau išgirsti jūsų reakciją į tai, kas tame straipsnėje sakoma. Dėkuoju, panai Martinai, dabar panas Tanuk. Dėkuoju, panai pirmininkė, <clears throat> šiltai sveikinu Bahreino parlamento delegacijos narius. Turiu pasakyti, kad e, jaučiu tam tikrą dėžavų jausmą. Neseniai šiame parlamente mes gana priešiškai e, buvome nusiteikę E, Persų įlankos e, šalių atžvilgių. Noriu kolegoms pasakyti, kad e, absoliuti monarchija Bahreinas pastarojame metu buvo labai stabili valstybė ir dabar pajudėjo demokratinių reformų keliu ir pakliuvo į Irano revanši, revanšistinės politikos įtaką tame procese. Reaguodamas į kolegos klausimą, manau, kad nereikia e, abejoti, kad tiesiogiai ir netiesiogiai iraniečiai stengiasi skatinti protestus ir neramumus. Aiškiai e, padaryta klaidų, e, panaudota neproporcinga jėga, policija, saugumo paėgos neturi patirties, nėra apmokytos valdyti mases, ypač tais atvejais, kai uh, protestuotojai e, mėto į policiją daiktus ar šaudo molotovo kokteilius, e, mėto e, panaudoti šaunamieji ginklai ir bet kurioje panašioje situacijoje neišveng, neįmanoma išvengti aukų, per nelik didelį jėgą iš abiejų pusių yra panaudota. Žinoma, visą tai reikia ištirti, bet aš nekiek nebejoju, kad mes rizikuojame pernelyg daug politinės energijos e, e, nukreipti tam, kad palygintume Bahreiną su liberaliomis e, vakarų demokratinėmis valstybėmis, kurios turi gerai parengtą policiją. Eina kalba apie unikalią E, valstybė e, arabų pasaulyje, kuri turi savo žmogaus teisų ministeriją, tai stabili, taikinga e, karalystė ir skirtingai nuo didelės kaiminės pietuose Bahreinė gali veikti krikščionių bažnyčios, tai multikultūrinė daugia kalbė visuomenė, tam tikri ekscesai dabar yra pasireiškę E, ir, e, bet vis tiek turime suvokti, kad savo gyvenimo būdo Bahreinui primesti negalime. Bahreinas yra stabilios tradicinės Persų įlankos monarchijos pavyzdys ir negalime e, smerkti juos be jokių išlygų. Yra problemų tie, kurie elgesi nesilaikydami įstatymų, be jokios abejonės bus patraukti atsakomybėn. Uh, E, ir aš manau, kad tie, kurie dabar yra kalinami e, ir kurie e, nenaudojo smurto, bus paleisti. Aš turėjau galimybę susitikti su kolegomis iš Bahreino parlamento vakar. Esu teigiamai nustebintas tų debatų, kurie vyksta Bahreino parlamente. Galbūt jie paveikti e, Britanijos parlamento pavyzdžio, jie gali kritikuoti visas institucijas. E, e, pastaruoju metu per rinkimus salafistų grupės skaičius sumažėjo ir mes turėtume skatinti tokią nuoseklę islamišką demokratiją, E, kur draugė sugyvena ir šitai, ir sunitai. Ir aš e, raginu kolegas per daug neužsipuldinėti Bahreino, padėti e, jiems pereiti prie geresnių žmogaus teisių situacijos ir demokratijos. Dabar žodis poniai Andrikieniai. Dėkui, panė pirmininkė, kalbėsiu lietuviškai šiandieną. Naudoti progą ir padėkoti Bahreino parlamentui ir kolegoms, kuriuos aš čia matau, kuriuos turėjom progos ir garbės susitikti e, Bahreinė, taip pat Bahreino ambasadai už supratimą, už svetingumą, už viso, visokiojo pagalbą, kurio, kurios mūsų delegacija sulaukė lankydamasi Bahreinė. Mes galėjome be kliūčių susitikti su visais žmonėmis, kuriuos norėjome pamatyti. E, dar daugiau mūsų dviejų dienų vizito programa buvo tokia pilna, kad mes, mums ne, fiziškai nepakako laiko susitikti su visais, kurie norėjo mus pamatyti. Taigi ačiū Jums už, už, už, puikiai, už puikią programą, kurią mes ten turėjome. E, keletas klausimų. Kai mes lankėmės Manamoje praėjusiu metu gruodžio mėnesį, e, girdėjome daugelis žmonių, kurie išreiškė lūkesčius dėl nacionalinio dialogo. Prasidės nacionalinis dialogas ir tada galima tikėtis pasikeitimų. Nacionalinis dialogas vyksta bu, aš suprantu, kad galbūt dar anksti daryti kokias nors išvadas. Ir aišku, mes sveikiname tą dialogą, bet kai, kaip jūs jį matote, kas atstovauja pilietiniai visuomeniai, kas atstovauja valdžios struktūroms, kaip jūs matote, kaip, gali, kaip, kaip artimiausių metų e, galima bus judėti pirmin. Antras dalykas. E, vienas iš mūsų svečių minėjo, kad teismai Bahreinė yra nepriklausomi. Aš nekvestionuosiu to, bet e, jūsų dėka mes turėjome progą susitikti su kaliniais, sąžinės kaliniais, jau kalėjime. Ir taip aš susitikau su dviem, Ibrahim Šarif ir Abdul Hadi Al-Havaja. Mes puikiai žinome, kad Abdul Hadi Al-Havaja po mūsų apsilankimo buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, o Ibrahim Šarif jam teismas, teismo sprendimu e, E, ilgi, jo, jo laukia ilgi metai kalėjime. Aš nekvestionuoju teismų nepriklausomybės, kaip aš sakiau, bet tai, ką mes girdėjome, tai yra kankinimai ir, e, kankinimas ir tyčiojimas iš, iš žmonių, ne tie kalėjime, kiek sulaikymo suėmimo vietose, kur jie būna, kur yra laikomi iki tol, kol jie patenka į kalėjimą. Ir e, Ibrahim Šarif ir kiti mums, visi trys kaliniai, mes su kolegom pasidalinom savo, savo patyrimu, ką mes išgirdome iš kalinių kaliniai yra daužomi kamerose. Ir aš manau, kad jūs, parlamento nariai, turėtumėte apie tai žinoti. Ir tikriausiai žinote, kaliniai yra daužomi kamerose po pusę valandos. Ir kameros yra sienos plonas, yra puikiai girdima, kas vyksta kitose. Ir kol tavo eilė ateina, tu galbūt esi šeštas eilėje, kai tave pusvalandį tai padaužys. Ibrahim Šarifis yra pagyvenęs žmogus, jis yra mano amžiaus žmogus. Ir jis pasakojo, kaip tie jauni vyrai užsitempę kaukės ant veidų, kaip jie tyčiojasi iš jo. Ir jis jiems pasakė, jūs man sūnumis galėtum, jūs galėtumėt būti mano sūnus, kaip jūs galit su manim taip elgtis. Tai Europos Sąjungai mums žmogaus orumas yra vertybė žmogaus orumas. Mes kiekvienas norime būti, norime, kad žmogaus orumas būtų gerbiamas. Ir tie žmonės, jeigu jie ir padarė kokį nors nusikaltimą pagal Bahreino įstatymus, vis tiek ir kalėjime būdami, su jais turi būti elgiamasi tinkamai. Taip kad aš noriu tiesiog jūs pakviesti. Nulinė tolerancija nulinė tolerancija kankinimams, nulinė tolerancija žmonių daužimui ir tyčiojimuisi iš jų kalėjimų. Ačiū. Thank you for also for your very specific questions. And... Ačiū už labai konkrečius klausimus. Ir dar vienas kolega, kuris paprašė žodžio, yra ponas Havetas. Aš buvau vienas iš tų, kurie lankėsi, lankėsi delegacijo Bahreine. Ir manau, kad mūsų apsilankimas buvo labai veiksmingas. Mes parengėme ataskaitą ir nesutinku su daugeliu dalykų, ką pasakė ponas Tenakas, bet pritariu jam dėl to, kad mes turime laikytis nuoseklios politikos įvairių šalių atžvilgių, skatinant žmogaus teisės. Bahreinas yra ta šalis, kuri mielai priemė mūsų delegaciją, įsitraukė į diskusijas e, šiandieną ir gan atvira šalis, norinti vesti dialogą ir mes turime tai pasveikinti. Taigi aš norėčiau pabrėžti tą dalyką. Nors mums daugeliui tikrai rūpi situaciją ir kyla klausimų dėl pagarbo žmogaus teisėms šalyje. Ir kai aš ir ponė, ponas Vendėra ir jūs, ponė pirmininkė, sakėte, kad kai buvo nusiusta delegacija į Bahreiną, mes labai nusivylėme, kad žiniasklaida Bahreine po to paskelbė, kad mes atsiprašėme dėl Europos parlamento rezoliucijos. Uh, Aš manau, kad tokia netiksli, neteisinga informacija tikrai nėra naudinga, kalbant apie žmogaus teisės ir žodžio laisvę Bahreine. Ir aš manau, kad šios diskusijos bus teisingai nušviestos, jeigu ne. Tai tuomet yra bandymas, testas žmogaus teisėms Bahreine. Ir Bahreino kolegos iš parlamento, kurie šiandien atvyko, aš tikiuosi, kad išsiveš tą žinią su savimi šiandieną. Esmės dalykas, kurį kėlėme apsilankimo metu ir Europos parlamento rezoliucijoje buvo žmogaus teisų aktyvistų padėtis. Pone Andrikienė teisingai paminėjo, kad susitikome su keliais iš jų kalėjimuose. Jų sausio mė... jų klausimas turėjo būti svarstamas sausio mėnesį ir dabar vis tiek dar daug aktyvistų yra įkalinti. Mes gruodžio mėnesį teigėme ir parlamente, akcentavome, kad tai yra mūsų politiniai kalniai tai ir e, žmogaus teisų aktyvistai teigia, kad tai yra tiesiog žmogaus teisų gynėjai. Ir mes teigiame, kad tai yra pasitikėjimo klausimas. Labai svarbu, kad jų bylos būtų tinkamai išspręstos. Ir kariniai teismai, kurie netitinka žmogaus teisų uh, principų ir tas apeliacinė sistema labai įdinga. Taigi net sunku suprasti, kaip tuo metu, kai mes lankėmės e, šalyje ir aš prašiau, kad e, tai būtų pakomentuota, tikrai e, kartoju, kad Junktinių tautų ir e, žmogaus teisų gynėjų vyriausias įgaliotinis tą pabrėžė praeitą savaitę, ne vien tik tai mes, būtent, kad tokios bylos Bahreine yra ne vienintelės, tačiau tai yra tam tikras simbolis, rodantis, kiek šalis, šalis nori spręsti tas problemas. Kalbant apie nacionalinį dialogą, reikia paminėti, kad e, pažanga yra sudėtinga, nes yra tam tikrų kliūčių. Ir e, mes rezoliucijoje įtraukėme vieną elementą. Būtent to nacionalinio dialogo proceso dalis turėtų būti dvišaliai pokalbiai su tais, kurie nėra įtraukti į procesą, kurie yra opozicijoje ir su valdančiaja šeima. Aš suprantu, kad tie pokalbiai nevyksta ir aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tai. Galiausiai dėl Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos. Vėlgi, Pirmąjį kartą susitinkame su Bahreino kolegomis po mūsų apsilankimo ir pamatysite, kad mūsų parlamento rezoliucijoje mes teigiame, kad pažanga nėra pakankama. Tiesiog pats tonas skiriasi to, ką sakau aš ir sako ponas Tenokas. Ir ta informacija, kurią gavome ir mūsų apsilankimo rezultatai rodo, kad pažanga nėra tokia, apie kokią kalba Bahreino vyriausybė. Ir mes e, švelniai to nesakome, mes to nesakome su pasitenkinimu taipogi, tačiau čia dabar esant jums šioje salėje, turiu pasakyti, kad būtent tokia buvo mūsų išvada, tokia yra ir parlamento išvada ir prašome jūsų į tai sureaguoti, tikiuosi, kad jūs tą padarysite konstruktyviai šį rytą. So... Ačiū. Dabar, kągi, klausimų yra labai daug, pastabų irgi. Dok, Daktarė Alčiauda dabar e, atsakys į klausimus arba kai kuriuos iš jų galbūt paves savo kolegoms. Ačiū pirmininkė. Pirmasis klausimas dėl kvotų buvo. Ir Irano, Irano įtakos Bahreinė, jų parama nebuvo vien tik tai finansinė Ji buvo ir kitokio pobūdžio. Kalbant apie santykių su teismu, su įlankos taryba, pas mus situacija yra šiek tiek kitokia. ES valstybės gali laisvai judėti, yra užtikrinama darbo jėgos, laisvas darbo jėgos judėjimas. Mes Persų įlankos taryboje, šalių taryboje irgi to tikimės, kad galėtumėme laisvai judėti, tai būtų naudinga ne tik mūsų bendradarbiavimui, bet ir visiems piliečiams. Yra du. Yra keli įstatymai, da, kurie yra dabar nagrinėja, nagrinėjami mūsų taryboje. Ir Mes bandome atsižvelgti į tarptautinius standartus, e, rengdami tuos įstatymus, juos tobulindami. Dabar pono Martino klausimas dėl žurnalistų. Mes negalime pasakyti, kas kam ką leidžia jeigu Maratoje kažkas neleidžiama, tai ne, nekaltinkite Bahreino. Dabar dėl galimybės atvažiuoti, jeigu yra pateikiamas prašymas, tuomet jis yra svarstomas, tačiau Dėl vizų išdavimo kartais e, išsiaiškiname, kad e, tiesiog jie bando paremti opoziciją. Taigi, kodėl jie nepaduoda paraiškos vizai gauti, jeigu nori važiuoti ir nenurodo atvykimo priežasties. Iranas paprašė susitikimo Kazahstane. Bahreinas buvo įtrauktas į posėdį ir man tai yra įrodymas, kad jie pripažįsta, kad atsakingi yra už tai, kas vyksta, kas įvyko Bahreina. Mes tiesiog norime ir džiaugiamės, kad galiausiai vyksta nacionalinis dialogas. Kai vyko nacionalinio dialogo pirmasis posėdis, aš ten dar nedirbau, aš dirbau nevyriausybinio organizacijoje tuo metu 290 rekomendacijų mes pateikėme. Ir tos rekomendacijos buvo tiesiogiai gyvendintos. Ir kai mes, jeigu mes matome, kad nėra susitariama su opozicijos partijomis, judėti pirmin, tuomet yra sušaukiamas kitas nacionalinio dialogo posėdis ir sprendžiami politiniai klausimai. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių posėdžių buvo inicijuotas ir buvo iš pradžių numatyta tris dienas per savaitę posėdžiauti, po to buvo nuspręsta posėdžiauti dvi dienas per savaitę, opozicijos atstovai buvo pakviesti vieną dieną ir jie galėjo visi papasakoti apie tai, kaip jie ketina bendradarbiauti, dirbti O dabar gal mano kolegos papildys mane, jeigu kažką praleidau. Short, uh, Iran's... Kalbėsiu trumpai dėl Irano paramos. Iranas laiko Bahreiną 14 savo provinciją. Ir todėl jisai e, kišasi į teisinius žingsnius, į mūsų e, vidaus reikalus dėl policijos pajėgų. Iš tikrųjų daug šytų taip pat dirba karinėme sektoriuje ir tai įrodo ir juos dažnai puolė opozicija, kadangi būtent jie tarnauja tačiame saugumo karinių paėgų departamente. Nacionalinis dialogas prasidėjo praėjusiais metais, buvo įsteigtas nepriklausomas organizacinis komitetas. komitetas. Aš turiu mm, laikmeną atsivežęs ir čia yra pateikta visa informacija kompaktinėme diskelėje, ko jau buvo pasiekta pradėjus nacionalinį dialogą. Tai, kas pasiekta, yra gerai, tačiau parlamentas ragina skatina siekti dar daugiau. Dėl Europos parlamento mums taip pat buvo nemalonu, kad jūsų pranešimas nebuvo pristatytas e, mūsų parlamentui, mūsų deputatų rūmams, ypač dėl to, kad jame atsispindėjo Bahreino situaciją. Atsakysiu į rotas klausimą, ar kas nors uh, prieštarauja režimui, kurį remia Iranas. Bagreinė buvo sulaikyta keli šimtai teroristų kurie viešai rinko informaciją ir taip pat dabar jie yra teisiami. Dėl malio konflikto, atvirai kalbant, mes sutelkėme dėmesį į savo vidaus klausimus Mali ir tai taip toli nuo Bahreino, kad mums vertėtų kištis į jų vidaus reikalus. Svarbiausia mūsų reikalai. Dėl Martens klausimo, kodėl šitų nėra policijos e, pajėgose. Tai ne visiškai teisinga. Reikėtų kitaip vertinti šią situaciją. 2011 metais vasario mėnesį nedarbas sudarė 3,6 procentus, o šiuo metu 4,1 procento. Ar mes kalbame apie ne, nedarbą, ar mes kalbame apie konkrečias darbo vietas. Policija taip pat įdarbina ir šitus, tačiau prieš pradedant dirbti policijai reikia e, perėti tam tikrą patikros procesą. Kolegos kolegė Andrikienė. kalbėjo apie nacionalinį dialogą, kuriame nėra pilietinės visuomenės ir vyriausybės atstovų. Galbūt aš nelabai teisingai supratau, tačiau pirmasis nacionalinis dialogas buvo toks, kuriame buvo pakankamai atstovaujama įvairių organizacijų, o dabartinėme yra ir opozicijos, ir kitų mm, suinteresuotų šalių ir taip pat ir vyriausybės. Tai yra visos trys šalis dalyvauja šiame dialoge. Dėl žiniasklaidos Bahreinė. Apgailestauju turėdamas pasakyti, kad ta informacija yra neteisinga. Mes Bahreinė užtikriname, kad žiniasklaida pat tik galėtų pasirinkti, ką jis sakytų. Mes sakome ir prašome, kad žiniasklaida pasitikėtų mumis, bet nebūtinai žiniasklaida taip ir padaro. Taigi bent jau mes tokį pagėdavimą visada išreiškime. Dėl ataskaitos ir dėl nepakankamos pažangos. Aš sutinku su tuo. Tačiau kaip įvertinti, pagal kokius kriterijus? Vyriausybė sako, kad mes einama tokiu tempu, koks yra įmanomas. Tačiau kai kas Bahreinė sako, jog tas greitas tariamai tempas opozicijai yra nepakankamas. Todėl mes turime rasti tą tinkamą pusiausvyrą. Aš manau, kad e, Bahreinė yra siekiama įgyveninti šias rekomendacijas, kas kitas, jeigu mes tai padarysime. Uh, regarding uh, about the arrest. Uh, dėl sulaikytų žmonių dabar jau ten, kur yra apklausiami sulaikytojai, bus naudojamas kameros dėl tų dviejų kalinių, jie pateikė skundus, e, jeigu bus patvirtinti jų skundai dėl kankinimų. Ir tada tie žmonės, kurie tai darė, turėtų būti nubausti. Uh, Taip, dėl kankinimo, e, dėl tų dviejų kalinių, tai jie E, policijos atstovai šiuo metu yra tyriami. Yra tiek daug pareiškimų apie kankinimus. E, tai yra procesas, kurį teismai turi vykdyti žingsnis po žingsnio, kad surinktų visus įrodymus. Bet e, kai kurie policijos pareigūnai, kai kurie jau nuteisti, o dėl kai kurių vyksta procesas. Dėkoju, ponė. Ačiū. Aš nestebėjau visų klausimų ir atsakymų, ar visi kolegos patenkinti atsakymais, ar yra dar ir atvirų. E, ponas Martin, e, e, tokią pastabą prisimindamas padėtį savo šalyje, Šiaurės Airijoje, policijos pajėgos paprastai buvo 100 procentų protestantai, tuo tarpu tie, kurie kalėjo, būdavo vien katalikai. E, šitą padėtį mes keitėme, e, pasiremdami principu, kad policijos pajėgos turi e, tarnauti visoms bendruomenėms. Tad turite apmastyti apie tai, pamastyti apie tai, kad nebūtų įspūdis, kad viena E, šalis tarnauja tik tai vieniems. Reaguodamas e, į tai, ką ponas Martinas ką tik pasakė, jiems teks dabar ko gero jau pradėti e, į policiją priminėti Lenkų katalikus, net savų katalikų jie jau nebesugeba pririnkti. Ponas Havit, tiesą sakant, dabar grįžtant prie rimtesnių dalykų. Aš e, noriu paklausti apie vieną atveją, kur e, žmogaus teisų aktyvistas e, mirė kalėjime ir paskui 20 dienų šeima negalėjo atsimti jo kūną. Tai labai sunkus pažeidimas. E, islamo religijos tradicijoje, o paskui jau, kada kūnas buvo atiduotas, tai pasirodo, kad e, jo kaukulė buvo įlaužta e, tariamai. E, jis buvo sužeistas dujų baliono, kitaip sakant, nemirtino ginklo panaudojimo atvejas. Tai aš e, norėčiau, kad parlamento kolegos sureaguotų į tos pranešimus, kuriuos esame gavę. Dėkui, panai Hiutai. Tik, tik tai paaiškinsiu, dėl žmogaus teisų gynėjo, aš nemanau, kad jisai toks buvo. Dėl 20 dienų, tai e, iš vidaus reikalų ministerijos gavo informaciją, kad trečią dieną buvo uh, galima atiduoti kūną, bet buvo nesusipratimas, e, kur e, įvyks e, šermenys, o kur kūnas bus laidojamas, tad būtent tokią informaciją aš vidaus reikalų ministerijos esu gavęs. Dėl mirties priežasties aš įsivaizduoju, kad vyksta tyrimas ir visas tas reikalas tyriamas. Uh, E, bet, bet kuri mirtis e, Bahreinė yra tyriama tiek ministerijos, tiek teismų sistemos, mes to dalyko nepaliksime. E, toliau. Deja, žmogus, kuris mirė tą dieną, buvo 17 metų mokinys, kuris tą dieną nėjo į mokyklą. Tad tiek aš galėjau Jums paaiškinti pirmininkė. Dėkuoju Jums, daktarė Čiauda ir visiems kitiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Dėkuoju kolegoms iš e, AFET komiteto. Pane Vaičiai, Jūs e, sakėte, kad e, Bahreinas norėtų pasimokyti iš ES žmogaus teisų E, srityje. Ir pirmiausia žingsnis būtų spręsti žmogaus teisų e, problemas. Vienas dalykas yra įstatymai, kitas kaip jie yra įgyvendinami. Now, uh, nu, dabar baigiame posėdį. Bet dar norėčiau kolegoms pasakyti, kad mūsų kitas posėdis įvyks kovo 19 dieną ir pirmininkas Šulcas pas mus atvyks. Taigi reikia pasirengti. Ačiū.